brandolinio saugumo filosofija. Ačiū. Dėkoju komisarui Oettingeriui. Buvo pateikta rezoliucija, ją pateikė ITRE komitetas. E, diskusijos baigiamos, rytoj balsuosime 12 valandą dėl šios rezoliucijos. Dabar bendros diskusijos dėl išmetamų šiltam efektą sukeliančių dujų kiekio. E, čia pateikti du pranešimai, tai pono Arsenio pranešimas, naudojant žemę, keičiant, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą, išmetamo ir pašalinamo šiltam efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai. Ir taip pat pristatytas Bas Eckhout pranešimas šiltam efektą sukeliančių dujų išmetimo tyrimo stebėsinos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei sąjungos ligmens informacijos tiekimo mechanizmas. E, pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Arsenis. Dėkuoju pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Kalbame apie e, du konkrečius e, pranešimus. Bet kuriuo atveju tema yra klimato kaita. Kiekvienais metais Mes dalyvaujame darybose ir pasiekiama kiekvienais metais pažangos. Tačiau metams bėgant mes jaučiame, kad nepakankamai pasiekta pažangos, kad galėtume užsitikrinti rimtas galimybės pasiekti pasaulinį susitarimą iki 15 metų. Tai kągi darome negerai? Ką reikia pakeisti? E, šiais dviem e, pranešimais išreiškėme tvirtą parlamento poziciją. Mes manome, jog turime būti rimtesni, ryštingesni ir kad tai turi būti e, taikoma mūsų teisės aktams Europoje. Kai grįžtame iš tarptautinių dėrybų, neturėtume tik tai visko perkelti į es teisės aktus, bet reikia ir tolesnių žingsnių Mums reikia išbaigti teisės aktus. Ta ir darome mes e, su e, Junktinių tautų e, klimato kaitos konvencija. Po Durbano nusprendėme Durbano sprendimus įtraukti. Kalbu apie apskaitos taisyklės žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės veikloje, bet tai yra uh, E, minimalų sprendimai. Tai yra e, prievolė e, nustatyti apskaitos taisyklės miškininkystės miškų atsodinimo, kirtimo srityje ir emisijų susijusių su šia veikla srityje. Bet mes taip pat turime turėti taisyklės, kurios apimtų ir žemės ūkio naudmenis. Europos Sąjungoje turime turėti, reika, turėti turime būti avangardę tarptautinėse pastangomis, kad galėtume užtikrinti, jog emisijų iš e, šlapinių apskaita būtų taikoma tarptautiniu mastu. Jeigu mes dirbsime taip, eisime šią kryptimį, Ir jeigu labai rimtai tai žiūrėsime, jeigu užtikrinsime, kad esame labai atsakingi gyventami aplinkos saugos politiką, tai galėsime užsitikrinti ir tarptautinį e, susitarimą dėl klimato e, kaitos e, iki 2015 metų. Bet tam reikia atlikti atitinkamus darbus visi kolegos, šešėliai pranešėjai, kurie paremė mm, mintį taikyti privalomai apskai, apskaitą, atlikti, e, taikyti kasmetinės apskaitos reikalavimus. Aš norėčiau padėkoti Ilikazon e, e, socialistų frakcijų sekretoriatui, taip pat savo asistentui, kurie labai daug dirbo, taip pat ir aplinkos saugos komitetos sekretoriatui, Kiprui pirmininkaujančiam, Europos komisijai visiems Visi labai sunkiai dirbo, kad būtų e, galima susitarti per pirmąjį svarstymą. 2013 metais mes pradedame e, veiksmus ir valstybės narės tikriausiai jau pradės taikyti apskaitos e, procedūras ir turėsime, gal tikiuosi, iki 15 metų susitarimą. Dėkoju kolegai Arsenės, ponas Eckhart. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti kitiems šešėliniams pranešėjams, komisijai ir pirmininkavusiam Kiprui už tai, kad buvo pasiektas sandoris per pirmąjį svarstymą. Tai buvo įmanoma tik dėl to, kad visi įdėjo daug pastangų. Mano pranešimas yra labai svarbus, kalbant apie tai, kad valstybės narės turi uh, rengti ataskaitas, rodant, kiek jos išmeta, kad visi laikytųsi tų pačių skaidrių taisyklių ir būtų galima nustatyti, kiek šiltame efektą sukeliančių dujų apskaitai yra išmetama. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie ilgesnio laiko perspektyvą, yra tas, kad valstybės narės turi parengti ilgalaikius perėjimo planus, kuomet ekonomika ekonomikoje 80-85 procentais mažiau išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 50 metai yra galutinis terminas, tačiau pokyčiai turi vykti jau dabar ir valstybės narės turi pačios e, išsiaiškinti, kaip geriausiai galėtų pasiekti to tikslo. Kitas klausimas yra pervežimai. Valstybėms narėms dabar nėra priimtina tai įtraukti ir dėl to komisija padarė nuolaidą, e, Ir e, gan greitai bus pateikti pasiūlymai dėl to, kaip tarptautinius pervežimus galėtumėme įtraukti į ataskaitų sistemą. Ir aš tikrai labai laukiu tų pasiūlymų. Buvo sutarta, kad tikrai tie pasiūlymai greitai pasirodys. Tas klausimas, kuriam dėrybose buvo skiriama daugiausia dėmesio, buvo ataskaitos apie finansavimą. Na ir čia norėčiau paminėti dvi valstybės narės, kurios, su kuriamis dėrėtis buvo sudėtingiausia nors visam pasauliu jos šaukia, kokios jos yra žalios, tai yra Vokietija ir Junktinė karalystė. Taryboje netgi dėl atsiskaitimo standartų, dėl to, kiek lėšų yra skiriama klimato kaitos politikai vis tiek toms valstybėms narėms ir šis reikalavimas atrodė per didelis. Taigi jos nuolatos didžiuojasi, kaip e, kokia žalia yra jų ekonomika ir panašiai, tačiau kai kalba perina prie praktinių dalykų, tas pats, daro, tas pats e, vyksta kaip ir su vystomuoju bendradarbiavimu. Didžioji, karalys, didžioji karal, jungtinė karalystė ir Vokietija tik apie tai šneka, bet nieko nesima tiesiog jų yra prašoma, kad jos atsiskaitytų apie tai, kiek kasmet e, pinigų skiria besivystančiom šalims. Visi klimato kaitos dėrybose puikiai žino, koks svarbus yra besivystantis pasaulis ir ką toje srityje padaro ES. Kas kart vyksta didžiulis mūšis ir kas kart ES negali tiksliai pasakyti, kiek mes skiriame lėšų. Kiekviena valstybė narė nenoriu pasakyti, kiek skiria atskirai. Tas pats buvo ir Dohoje, šiek tiek skiria Švedija, Junktinė karalystė, Vokietija, bet tiksliai mes nežinome, kiek skiriame kartu, negalime sudėti ir pasakyti tiksliai, kiek mes panaudojame. Taip yra dėl to, kad yra naudojamos skirtingos taisyklės ir paskaičiavimo metodai. Ir mes, pažiūrėjau, nežinome, kiek ES kasmet skiria besivystančiam pasauliui. Tas pats yra ir su klimato kaitos situacija. Buvo labai sudėtinga įtikinti Didžiąją Britaniją ir Vokietija dėl tokių ataskaitų teikimo. Taigi aš norėčiau Jums pasakyti taip. Žalia politika namuose yra puiku, tačiau pasirūpinkime, kad ir ES žengtų svarbius žingsnius. E, tarptautiniu mastu šis pranešimas kalba tik apie ataskaitų teikimą. Jeigu jau ataskaitas jums teikti yra taip sudėtinga, tai iš ties e, judėsime labai lėtai ir tas kelias dar labai ilgas, jeigu mes norime pasirūpinti žalia ekonomika ir atsiskaityti apie um, situaciją kiekvienoje šalyje. Dėkuoju. Eikhaut, dabar žodis teikiamas poniai komisariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, e, ponui Arsenės ir Eikhurt, ir sekretoriatui, taip pat šešėlėms pranešėjams už sunkų darbą rengiant šiuos teisėkuros pasiūlymus. E, puikiai dirbome E, visos trys institucijos, įskaitant ir Kiprą, kaip pirmininkaujančią šalį, kuri dirba labai atsidavusi. E, dėl to mes baigsime tikriausiai teisė, kuros procedūrą per pirmąjį svarstymą dėl abiejų klausimų. Dėl e, LULU CF mums pavyko užsitikrinti rezultatą, kuris yra svarbus žingsnis į priekį, laikantis mūsų tarptautinių įsipareigojimų ir plėtuojant klimato politiką. Kompromisas reiškia, kad komisijos pasiūlymo pagrindiniai tikslai bus e, įgyvendinti, tai atitinkam sprendimus, kurie prisimti Durbane ir taip pat bus visiškai gyvendinti tarptautiniai reikalai pagal e, jungtinių tautų klimato kaitos konvenciją ir Kyoto protokolą iki dešimtųjų metų. Mes sutarėme dėl apskaitos, e, dėl šiltnamio efekto dujų emisijų ir šalinimo iš LUCF sektoriaus ir pašalinsime tuo labai svarbę spragą ir leisime visus, visiems sektoriams prisidėti prie klimato kaitos poveikio švelninimo. E, mūsų starimas E, yra subalansuotas, mes atsižvelgėme į nuogastavimus, kuriuos išreiškė žemės savininkai, taip pat e, suinteresuotų šalių e, nuomonės yra atspindėtos siūlomas kompromisas, kuris pirmiausia užtikrinta, kad bus žemės ūkio veiklai taikomas privalomas atskaitomas nuo 20 metų ir toliau. Taip pat yra numatytas laipsniškas požiūris apskaitai tam tai veiklai e, iki 20 metų. Tai turėtų būti vertinama kaip pirmas žingsnis ir kaip dalis tolesnių e, pastangų rinkti duomenys apie žemės ūkio naudmenis. Valst e, valstybės narės LULUCF turės imtis veiksmų, kad taikytų geriausią praktiką ir kad būtų galima ateityje tobulinti apskaitą šiose srityse. Šis teisės aktas yra labai e, svarbus teisės aktas tvariai bioekonomikai. Apskaita LULUCF sektorija taps ES e, teisės dalimi, bus metodika parengta e, dėl CO2 emisijų vertinimo naudojant žemės ūkio naudmenis, taip pat biomasę ir anglės sugavimą ir saugojimą. Dėl kitų žingsnių bus sprendimas greitai gyvenimas, tai labai svarbu, kad galėtume mes e, geriau gauti geresnės žinias apie sektorių. Mes e, glaudžiai bendradarbiausime su valstybės narėmis, diskutuosime apie tai, ką reikia daryti ir kada. Be to norėčiau pasakyti, kad LULCF sprendimo pirmas straipsnis kalba apie tai, jog dabar žengėme pirmam žingsnį. Kitas žingsnis yra susijęs su klausimu, e, kaip ir kada E, bus galima e, įtraukti LUCF sektorių į ES e, emisijų mažinimo įsipareigojimus. Šis sprendimas yra labai svarbus mūsų klimato kaitos politikos srityje. Mes turime galvoti apie tai, kokį vaidmenį šis sektorius vaidins ES klimato politikoje ateityje pasiūlymas komisijos buvo skirtas pirmiausiai pagerinti dabartinį stebėsenos ir apskaitos mechanizmą ir kad būtų galima įgyvendinti apskaitos ir stebėsenos reikalavimus e, nustatytus 2009 metais klimato kaitos pakete ir tai bus tvirtas pagrindas ES tarptautiniu mastu, siekiant Kyoto protokolo tikslų ir galiausiai mes sukursime priemonę e, šitnam efektą sukeliančių dujų apskai, emisijų apskaitai ir įtrauksime tai į klimato kaitos politiką ES. Komisija yra įsitikinusi, kad kompromisinis tekstas, kuris yra suderintas, atitinka šiuos tikslus. Mes pripažįstame, kad ne visi klausimai buvo išspręsti taip, kaip mes, kad pradžioje siūlėme. Pirmiausia, tai susijęs su klausimais susijusiais su a, mažų CO2 emisijų plėtojimo priemonių apskaita, su deleguotųjų ir vykdomųjų aktų įgyvendinimu. Komisija su, yra sutikusi padaryti du pareiškimus – ir tai bus įtraukta į protokolą. Ir komisija vis tik tai sveikina šį kompromisinį tekslą, nes tai bus priemonė, kurios reikia valstybės narėms ir ES, kad vaidintume e, lyderio vaidmenį tarptautinėse pastangomise e, apriboti klimato atšilimą mažiau kaip dviems laipsniais Celsijaus ir kad įvykdume, įvykdytume tarptautinius ir es įsipareigojimus. Per ateinančius metus komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir informuodama visiškai Europos parlamentą atidžiai stebės, kaip taikoma MMR sistema ir jeigu nebus e, ši stebėjimo sistema e, patenkinama, kelsime problemas, kalbėsime apie tai, kad galbūt reikia pasiūlyti naujų pasiūlymų pagal bendrą sprendimo procedūrą. Bet dabar dar pasakysiu, jog tikiuosi, kad rytoj per balsavimą bus išreikšta tvirta parama abiems sustarimams, nes tai yra labai rimtas žingsnis į priekį. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė komisarė. turime e, konstatuoti faktą, kad mes labai vėluojame. Dėl to labai griežtai reikia laikytis kalbėjimo limito. Visų pirma, sutiksiu žodį poniui Vestlund. Ji yra regionų plėtros komiteto atstovė. Dėkoju. Labai svarbu, kad mes turėtume atitinkamas atskaitos ir statistikų, rink, statistinių domenų rinkimo taisyklės. Todėl manau, kad yra labai gerai, kad mes ži tiksliai žinome, kiek išleidžia valstybės narės vystimosi tikslams. E, ir todėl labai svarbu, kad atitinkamose diskusijose galėtume uh, remtis įvairiais e, faktais, turėtume jų daugiau. E, man labai gaila, kad yra labai daug kritikuojama, tačiau kita vertus mes e, imame lėšas iš vystimosi programų tam, kad būtų kovos, finansuojami kovos su klimato kaita tikslai. Todėl manau, kad mes pasieksime pažangos ir ta prasme, kad kova su klimato kaita bus finansuojama iš e, nuosavų šaltinių, o ne iš e, vystimosi projektų. Dėkoju. Toliau žodis Hatsigeorgiu. Parkalbėtojų politinių frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponia Morkunaitė. Ačiū pirmininkė. E, europos sąjunga neabejotinai yra viena iš pasaulinės kovos su klimato kaita lyderių tik tai šiuose rūmuose nuolat kyla klausimas ar nesame per ambicingi ir ar svarbiausia nesame vieni. kaip bebūtų jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir kioto protokolo rėmuose priimti tam tikri sprendimai šiuo atveju dėl žemės naudojimo keičiant jos paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas kitaip tariant lulucf dokumentas. europos komisija pasiūlė ambicingą projektą įtraukiantį apskaitos taisykles ir daugybę kitų dalykų. dėl šių tarptautinių įsipareigojimų anksčiau ar vėliau reikės imtis atitinkamų veiksmų. visgi turime nepamiršti ir vieno pamatinių europos sąjungos teisės veikimo principų proporcingumo todėl tiek diskusijų komitete metu tiek derantis su taryba akcentavau jog šis dokumentas lulucf neturi užkrauti nebūtinos administracinės naštos nei valstybėms narėms nei ūkininkams jog dviguba apskaita būtų našta. taip pat šiuo dokumentu neturėtume priimti ir papildomų įsipareigojimų kurie būtų ne apskaitos o klimato kaitos poveikio mažinimo priemonės. džiaugiuosi jog galutiniame dokumento tekste dėl kurio pavyko sutarti trialogo metu buvo atsižvelgta į didžiausius mūsų nuogąstavimus ir įtvirtinta jog pagrindiniame etape nereikalausime iš valstybių narių duomenų nebūtinų pagal jungtinių tautų konvencijų sprendimus jog neįvesime vieningo miškų apibrėžimo jog atsižvelgiame į valstybių narių nuogąstavimus dėl sunkumų apskaitant ganyklų ir pasėlių tvarkymą. dėkoju pranešėjui už tai kad pačiu laiku žengėme žingsnį kuris nėra mums per didelis ir kuris neprivers mūsų suklupti pusiaukelėje. ačiū už bendradarbiavimą. Dėkoju toliau e, socialistų frakcijos vardu kalbės ponė Ulskok. Dėkoju, ponė pirmininkė. Klim, klimato politikai kenkia tai, kad nėra vienybės tarp valstybių narių šioje srityje. Ir dėl to mes matyt negalime priimti sprendimų. E, būtent tai, kad išsiskiria tos nuomonės tarp valstybių narių. Dėl to mums reikia e, žinoti, kokius rezultatus ir kokius faktus mes turime. E, iš tiesų šita e, apskaitos sistema yra e, sudėtinga ir taip pat e, e ta. E, stebėjimo ir pranešimo e, teikimo sistema E, kuri yra siūloma, taip pat sudaro galimybės valstybėms narėms teikti ataskaitas apie savo veiksmus kovoje su klimato kaita ir apie e, jų investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius. Man atrodo, kad tai yra teigiamas aspektas, e, tai palengvina klimato politiką. Jeigu mes norime ją įgyvendinti praktiškai, mes turime siekti vieningo požiūrio ir žengti toliau.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 tam, ką jūs pasakėte, aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs matote, kad yra kažkoks ryšys tarp ES veiksmų, e, skatinant pramonę be anglės ir apie e, nedarbo lygio augimą. Ar jūs matote čia kažkokį ryšį? E, dauguma didelių įmonių, stambių įmonių iškelia savo gamybą už ES ribų, kur nėra ribojamas CO2 išmetimas, pavyzdžiui, į Azijos šalis. Ir Europa tiesiog e, praranda. Jūs esate socialistė, tai norėčiau paklausti jūsų, ar jums tai atrodo svarbi problema? Prašau. Det här är ju en del av eh, klimatdiskussionen eh, i allra högsta grad. Eh, diskusijos, čia vyksta diskusijos dėl klimato kaitos ir manau, kad mes turėtume prisijimti visą apimančios atsakomybės globalios atsakomybės tam, kad darbo vietos nekeliautų, nebūtų perkeltos į tas šalis, kurio, kuriuose yra e, mažas atlygis. Tačiau čia mes turime suvokti, kad klimato politika yra konkurencingumo dalis. Tik mes, mes tik tada galėsime būti konkurencingi, kai būsime, pasieksime savo tikslų klimato politikos rytyje. Dėkuoju toliau Alde frakcijos vardu e, kalbės ponas Kilakakis. Pone pirmininkė, komisarė, šie pranešimai yra techninio pobūdžio, Ir aš manau, kad pasiekėme neblogą kompromisą. Tačiau čia yra keliami ir labai svarbus politiniai klausimai, kalbant apie didesnį efektyvumą ir politikos skaidrumą klimato kaitos srityje. Mes, e, mūsų politika turi būti skaidresnė ir veiksmingesnė. Apivirtinto šios leidimų e, sistema. Dėje, buvo susijusi su saubingais skandalais. Tar... Švaraus vystimosi mechanizmas. E, jūs, ponė komisarė, labai daug kovojate šioje srityje, tą darė Europos parlamentas. Ir aš šiek tiek nuosaikiau vertinau situaciją. Galiausiai mums pavyko sutaupyti milijonus, milijardus elektros energi energijos prasme ir tai buvo išmokėta už ES ribų. Vyko tam tikrų spekulacijų, buvo parduodamos teisės šimtų kartų brangiau nei buvo įsigytos. Taigi mums reikia dirbti veiksmingiau tam, kad nepasikartotų skandalai dėl saulės baterijų, buvo, kurios buvo įsigytos milžiniškomis kainomis, o Kinija pati pasigamino tas baterijas. Kai tuo tarpu mes skiriamės subsidijas. Taigi turime pažiūrėti, kaip praktikoje viskas veikia. Ir būti efektyvūs ir veiksmingi vykdami politiką šioje srityje. Nes tai yra labai svarbi politikos rytis. Mes negalime vien tik tai e, kalbėti ir pasitelkti gerus ketinimus ir nieko nedaryti. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu. Pone Has, vieną minutę. Ačiū. E, pirmininkė, dėkoju pranešėjams e, parengus puikius pranešimus. Visame pasaulyje miškininkystėje ir žemės ūkio srityje vyksta daug pokyčių ir penktadalis visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskiriamo šiose srityse. Daug kas mano, kad miškininkystės ir žemės ūkio srityje išskiriamos emisijos nėra tokios gausios, tačiau dabar yra kvestionuojama tradicinė praktiką ir ieškoma alternatyvų. Jeigu mes nepasikliausime tą praktiką ir sąžiningai neteiksime informacijos apie emisijas, ta praktika taps tik tai dar brangesnė. Durpės neturėtų būti naudojamos dirbožėmėje kultūroms auginti. Taip pat e, miškai yra, yra sodinami nu, nusausintose šlapžėmėse To tikrai nereikia daryti, tai tik tai dar labiau didina emisijas. Dėkui. Dėkui, ponas Maštalka. Spravodai. Pirmininkė, kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjui. Buvo labai malonu dirbti su juo ir su visais kitais, kurie siekia kompromiso per e, trišalį susitikimą. Mes turime galvoti ne tik apie e, aplinkosaugos, bet ir apie socialinį aspektą. E, miškininkystė yra tradicinė pramonės e, šaka, nors dabar ji nepakankamai dėmesio sulaukia. Mes priemonėmis turėtume paspartinti plėtotis medienos pramonę ir tai bus siema su daugiau darbo vietų tačiau e, e, vis tik tai e, CO2 emisijų klausimas CO2 emisijos gali neigiamai paveikti miškų plėtotę ir nuo tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, miškų kirtimo gali nukentėti ir tam tikrios gyvūnų augalijos rūšys. Ponas Zieber, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūsų puikiai, jūsų vokiečių kalba, netgi kaip austras galėčiau tą pasakyti. Aš e, sveikinčiau mūsų susitarimą, kurio tikiuosi pasieksime rytoj. Labai svarbu pabrėžti, kad klimato politiko, politikos pagrindinis principas turėtų būti, kad našta turėtų būti paskirstita visiems sektoriams vienodai, todėl reiktų įtraukti ir LULUCF e, sektorių. Ir čia e, tai yra susiję su mūsų tikslais ir įsipareigojimais pagal Kyoto protokolą. Taip pat yra labai svarbu suvokti, kad e, klimato politikos rytyje mes dar e, esame tik tai pačioje tos politikos pradžioje ir tai, kas bus priimta, tuos sprendimus reikės įgyvendinti ir žiūrėti, kokia, koks yra jų poveikis. E, Ir manau, kad būtent šioje srityje dar ir trūksta duomenų, todėl yra labai svarbu, kad visus duomenys mes surinktume į vieną vietą ir kad iš to padarytume e, atitinkamas išvadas. E, faktas yra tai, kad ES prisėmė lyderės vaidmens klimato e, politikos rytyje. Tačiau kita, kitas faktas yra e, tai, kad reikia imtis ir atitinkamų pastangų tarptautinių lygmenių. Ir todėl mes turime patikrinti, kurios priemonės geriausiai padeda mums įgyvendinti savo tikslus, kad galėtume įgyvendinti savo 2020 metų tikslus taip pat yra, būtų svarbu nuosekliai veikti, o ne šokinėti tarp įvairių sričių, nes kitai bus sunku įvertinti rezultatus ir priimti atitinkamus sprendimus. Taigi, e, manau, kad turime priimti e, tokius esminius sprendimus, kurie padėtų mums eiti e, nuoseklę kryptimį, vykdyti nuoseklę politiką. Ačiū. Dabar užteiksiu, suteiksiu. Suteiksiu žodį poniai Kristai Klas. Dėkoju ponė pirmininkė, e, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Iš tiesų galima ginčytis, koks yra teisingas kelias klimato politikos rytyje. E, aš pritariu šiems kompromisams tik dėl to, kad buvo sulėtintas e, tempas. Komisijos pasiūlymas e, daba, jau dabar teikti nacionalinius e, veiksmų planus dėl LUCF e, srities yra pernelyg greitas. Yra deramasi dėl naujos, e, naujos klimato politikos, naujų susitarimų, todėl mes turime nepamiršti ir žemės ūkio srities, nes kol kas tie tikslai, atsižvelgiant į šią sritį, nėra uh, E, realūs. Todėl reikia e, siekti skaidrios ir efektyvios e, atskaitos sistemos. Taip pat turėtume stengtis nekurti papildomos biurokratijos, kuri kurtų papildomus standartus, kurių niekas nepasiektų ir kurie tik tai komplikuotų visą e, procesą. E, taip pat nėra e, paskaičiuota, kokį poveikį atitinkamos priemonės turės žemės ūkiui. Žemės ūkis e, turi tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėti prie e, maisto poreikio, kuris yra susijęs su e, pasaulio gyventojų skaičiaus augimu. Ir jeigu mes e, toliau e, užkrausime įvairius įsipareigojimus e, žemės ūkio sričiai, tai tuomet mes e, tikriausiai sukursime tokią situaciją, kad dauguma smulkių ūkininkų nesugebės įgyvendinti tų įvairių sudėtingų reikalavimų. Ir tai galėtų reikšti žmonių nusisukimą nuo, nuo žemės ūkio srities e, ir tokiu būdu e, didės konkurencija dėl e, maisto prekių. E, Nežinau, ar mes to siekiame. Dėkoju kolegiai Klas. Dabar suteiksiu žodį ponui Boguslav Sonik vienai minutiai. Be jokios abejonės suderinta atsiskaitimo prievalių sistema ir apskaitos metodų sistema, kalbant apie šiltame efektą sukeliančias dujas, jie reikalinga, tačiau teisinis pagrindas turėtų būti subalansuotas kai priimame sprendimą dėl to, tokių reglamentų, turime atsižvelgti į įvairovę valstybėse narėse ir taip pat nepamiršti tarptautinių valstybių narių prievolių, įsipareigojimų. Visų pirma, kalbant apie jungtinių tautų klimato kaitos konvenciją. Reikia vengti dvigubų, sta, dvigubų atskai, at, ataskaitų ir nereikalingų administracinių kaštų. Turime pasirūpinti proporcingumu ir darnumu. Bei valstybių narių sąlygų, turime atsižvelgti valstybių narių sąlygas ir įsipareigojimus, taip pat į nacionalinius teisės aktus. Taigi aš pritariu pakeitimams, kurie buvo pasiūlyti pranešimui, ypatingai kur kalbama apie tikslesnę miško apibriešti ir įvairias prievolės. Dabar spontaniški pasisakymai. Ir pirmiausia, ponia Jordan, ponia Jordan. Ačiū pirmininkė. Šio mechanizmo mums tikrai reikia. Reikia suderinti sistemas ir uh, suderinta sistema reikštų mažesnę naštą ekonomikai. Tačiau turime būti labai atsargus, nes administracinę naštą turime mažinti nacionaliniu lygmeniu. Valstybės narės taupo, e, kalbant apie administracinį darbą, ir mes turėtume daugiau lėšų numatyti kovai su klimato kaita Europos Sąjungoje. Dėl to aš pritariu tai teksto daliai, kur teigiama, kad visos lėšos turi būti tikslinės, ne, ne tik 50 procentų, e, reikia siekti daugiau, turime investuoti ne tik į besivystančias valstybės. Jeigu bandysime sukaupti daugiau lėšų tam tikslui, galėtumėme tokiu būdu tik tai dar daugiau chaoso sukelti, nes valstybės narės vadovausis visiškai kitais interesais, ne vien tik tai klimato kaitos padarinių mažinimo tikslais. Ačiū, ponas Mikolašik. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, kolegos, aš sveikinu stebėsenos ir atsiskaitimo mechanizmo siūlymą, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, nes ankstyvi tiksli, duo, tikslus duomenys leistų laikytis taisyklių ir mažinti emisijas. Tai leistų pasiekti Kyoto protokolo tikslų bei ES užsibrieštų tikslų, siekiant e, visapusiškai prisidėti prie aplinkos saugos. Aš ypatingai pritariu e, jūrų transporto įtraukimui, kalbant apie ataskaitas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Turime pasirūpinti skaidrę stebėseną, kuri leistų de, e, lyginti duomenis gautus iš įvairių valstybių narių. Tokiu būdu būtų galima imtis konkrečių priemonių ir mažinti emisijas. Ačiū. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Γκρομπάλτσικ. Dziękuję panie przewodniczący ponas Mikolašik. Atsiprašau, vas Rugovarčyk. Dėkuoju. E, gali kilti problema e, dėl konkurencijos e, iškraipimo, nes tolimieji rytai gali taikyti dempingo politiką, kadangi ten labai žemos darbo sąnaudos. E, Europos Sąjunga turi suvokti, kad ji nebėra konkurencinga. Mes dabar e, galvojame apie vieną konkurencingą sritį, bet tai susijęs su energetikos sąnaudomis. E, Mes e, matome, kad šalis, kurios naudoja skalūnų dujas, e, tapo konkurencingomis lyginant su tolimųjų rytų šalimis ir neturėtume primesti šalims neracionalių reikalavimų. Ponas Ferreira. Dėkui, pirmininkė. Mes nepritarėme rinkos e, principais grindžiamų požiūrių, e, apskaitant šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Yra procedūroje daug trūkumų ir labai aiškiai tą matome iš apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Atskaitomybė turi e, neišk, neiškraipyti rinkos Ir mes turime, aišku, gerinti savo žinias apie emisijas. E, žinome, kad e, dirba yra didžiausias saugykla organinių medžiagų. Tai yra būtina e, derlingumui dirbos, bet mes turime galvoti apie mechanizmus, kurie mums leistų išsaugoti dirbos savybės. Tai labai svarbu. Uh, reikia tarptautinių mokslinio tyrimų programų šioje srityje. Tai būtų labai svarbus indėlis e, e, panaikinant spragas mūsų žiniuose. Dabar ponė Basesku. Dėkuoju, pirmininkė. E, Šiltnam efektas sukeliančių dujų emisinių mažinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų mastu. Mas E, stebėsenos mechanizmas leidžia ES e, sekti, e, koks išsiskiria emisijų kiekis, kaip yra šalinamas emisijos. Mes turime stiprinti šį mechanizmą, taip pat turime plėtoti priemonės, kurios būtų skirtos kovai su klimato kaita. Viena iš tokių priemonių yra apivartinių taršos leidimų prekybos sistema. Uh, E, Rumunija dalyvauja šioje sistemoje jau šešerius metus. Ši sistema apima maždaug 12 tūkstančių įrenginių, kurie išskiria CO2 emisijas. Mes turime siekti tikslų sumažinti šiltnamio efektą mažinančių dujų emisijas bent jau 20 procentų iki 2020 metų. Ačiū. Τελευταίος ομιλητής στη διαδικασία Κατσριά είναι ο συνάδελφος κύριος Έρικ Μπάνκι. Ponas, ponas Bank yra paskutinis kalbėtas pagal šią procedūrą. Emisijų mažinimo srityje įsipareigojimai nėra susijęs su žemės e, naudojimo paskirtimi ir miškininkystė. Pagal komisijos siūlymą laisvanoriški įsipareigojimai yra numatomi, nes nacionaliniai teisės aktai labai skiriasi. Taigi aš sveikinu tai, kad reglamente yra kalbama apie įvairias sąlygas ir nuostatas susijusias su atsiskaitimu ir atsiskaitimų bei apibriešių metodais. Tačiau turėčiau priminti, kad miškų, sodinimas miškų atauginimas nėra įtrauktas į atsiskaitimų sistemą, tai gali būti nenaudinga tam tikroms šalims, pavyzdžiui, Vengrijai. Taigi mums reikės surasti kokiu tai laikinų perinamą laikotarpio sprendimų. Ačiū dabar žodis komisarį ponė Hedegard. Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai, e, tikrai buvo labai naudinga e, išgirsti tiek daug paramo žodžių tiems dviems pasiūlymams. Iš čia buvo išsakytas komentaras apie tai, kad reikia gerinti žinias. Aš šimtų procentų sutinku. Dėl to ir yra taip prasminga pradėti atsiskaitinėti dėl LULUCF. Tai yra labai svarbu, nes pateikus ataskaitą atsiskaičius, tolesnis žingsnis yra mažinti poveikį iš LULUCF srities. Ir tai yra tik tai pirmas žingsnis visoje toje sistemoje, bet jis yra labai svarbus, nes kitas žingsnis jau bus tai, kad žmonės norės žinoti dar daugiau. Taigi tie du dalykai yra tarpusavyje susiję. Ir mes visi, kaip suprantu, pritarėme tiems siūlymams. Dar viena mano pastaba yra štai kokia Kartais tartutinėse konferencijose tiesiog, na, įdomu, kokiu rezultatu jos duoda. O štai čia yra labai apčiuopiamas konkretus pavyzdys. Mes Durbane prieš 15 mėnesių dirbome ties šiuo klausimu ir galiausiai tai patenka į tarptautinio sutarimo tekstą. Ir dabar esame pasirengę ES priimti atitinkamus teisės aktus, Taigi čia jau, jeigu jie bus įgyvendinti, tai bus pokyčiai realiame gyvenime ir ne vien tik tai tai, nes e, kai bus viskas rašytas tarptautinėme susitarime, to turės siekti ir tai turės įgyvendinti ir kitos šalis. Taigi dėl to tos dėrybos yra gan lėtos, kartais e, galiausiai tos dėrybos duoda realių pokyčių realiame gyvenime ir aš tikiuosi, kad taip ir atsitiks su LUCF. Taigi dėkoju dar kartą visiems, kurie dirbo ties šiuo klausimu ir aš, ir tikiuosi, aš tikiuosi, kad parlamento balsas rytoj bus lygiai toks pat stiprus, kokį girdėjome šiandieną. Dėkoju. Dėkoju dabar žodis suteikiamas ponui e, Arsenis dviem minutėm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad kolegos tiksliai žinotų, dėl ko rytoj balsuosime. LULUCEF veikla leidžia sutaupyti valstybėms narėms. Jeigu persime prie antro etapo, tai yra įvertinsime LULUCF e emisijas, vertinant pagal tam tikrus tikslus, tuomet uh, Tai darys pozityvę finansinę įtaką valstybėms narėms. Taigi mes tuo esame suinteresuoti, turime visi matuoti tuos pačius dalykus ir taip pat yra apie tai ir kalbama šiame teisės akte. Jokios papildomos naštos ūkininkams nėra, tekste viskas aiškiai pasakyta, tai yra mikro statistinis e, pratimas. Kaip sakė komisija, po 2020 metų turėsime privalomą atsiskaitimą už žemės ūkio veiklą. Dabar tarp 13 ir 30, 20 metų, kas įvyks, bus pasirengimas ir taip pat e, vyks jau privalomas atsiskaitimas. Nuo 2013 iki 2020 metų valstybės narės kasmet turės paskelbti savo e, tokius orientacinius, orientacinės emisijas iš žemės ūkio veiklos. Iki metų, metų pabaigoje galiausiai jau turės pateikti galutinius duomenis už kiekvienus praėjusius metus. Tai vyks iki 20 metų. Na ir 20 metų pabaigoje mes jau žinosime tiksliai, kokie bus e, kokios bus ataskaitos tam laikotarpiui ir kokios bus apskaitos tam laikotarpiui. Taigi, tą mes e, ir nusprendėme visi kartu Durbane ir turime didžiuotis tuo, kad su tokiomis ataskaitomis ES laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų klimato kaitos srityje. Eikut, Javioleta. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį antrajam pranešėjui, ponui Eikut. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad galėsime patvirtinti šiuos pranešimus. Kaip sakė ponė komisarė, tai bus e, maž, mažas žingsnelis, maža, mažas žingsnelis, kuris ves prie e, atsiskaitimo. E, čia e, vis girdėjau, kad e, kalbant apie klimato politiką, vis raginama veikti lietai, e, lietai daryti žingsnį po žingsnio. Tačiau galiu pasakyti, kad Europos, man keista, kad Europos parlamente vyrauja tokios baimės dėl klimato politikos nes iš tiesų e, mes juk šioje srityje galėtume būti lyderiai. Mes esame senstantis žemynas, mes patys nebeturime išteklių, mes esame priklausomi nuo importų, mūsų ūkis auga žymiai lėčiau negu kitų valstybių, pavyzdžiui, Kinijos, mūsų darbo kaštai yra labai dideli. Dėl to tų priežasčių kyla ir energijos kaina. Ir kiekvienas, kuris sako lėčiau, lėčiau dėl to, kad jis bijo e, kito pasaulio, jis iš tiesų e, ne, nedaro nieko gero e, mūsų konkurencingumui. Man atrodo, kad mes mes turėtume siekti savo švaraus ūkio konkurencingumo ir e, jeigu mes kalbame apie 30 e, procentų e, tikslą iki 2020 metų, tai tokiu būdu mes galime sukurti 6 milijonus darbo vietų, o tai ir yra mūsų stiprybė. Mes nors ir žengėme mažą žingsnelį, bet tai yra inovatyvi ES darbo tvarkė ir to būtent turėtų siekti Europos parlamentas. Mes turėtume žiūrėti į priekį, o ne atgal. Dėkoju pranešėjui. Gerbiami kolegos, diskusijos šią temą yra baigtos. Rytoj 11.30 balsuosime. Dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra.